on direct ir taip pat bus patvirtinti, tai yra paskelbti rytoj. Konstitucinio reikalų komitetas siūlo tinkamą interpretaciją dėl vardinio balsavimo 167 straipsnis, pirmasis dalis 125 straipsnis, trečioji dalis, e, kuriuos kalbam apie, šeš, apie vardinį balsavimą, taip pat šeštojo straipsnio, antroji dalis, septintojo straipsnio, trečia, šešta ir aštunta dalis negalioja svarstant e, <clears throat> imuniteto procedūrą. Ši interpretacija bus patvirtinta, jeigu iki kitos plenarinės sesijos frakcijos vardu arba 40 parlamentarų vardu nebus pateikta prieštaravimo. Šios interpretacijos tekstas e, yra seans Andrė. Ivari Padar nuo 7 balandžio tapo Estijos žemės ūkio ministru Halem Dezir nuo balandžio 9 dienos tapo Prancūzijos Europos reikalų sekretoriumi.